dėl pranešėjų ir redakcinių darbuotojų paskirimo. Taigi, pirmiausia, tai yra pranešimas dėl minimalaus jūreivių mokymo lygio ir dėl spartaus įdėgymo dvigubo korpuso arba ekvivalentiško jam korpuso rekomendacijų vienkorpusiniams naftos tanklaiviams. Nuomonės pasiskirsto taip dėl rotacijos sistemos ir noriu priminti nariams, kad mes sąrašą nuomonių teikiame taip, kai pagal gautas paraiškas, taigi nuomonės pasiskirsto taip. Asmeniniai pramoginiai laivai tenka ECR, 2010 m. ES biudžeto atskirų dalių tik tvirtinimas atitenka socialdemokratams. 5, 6, 7 ir 8, kadangi apima įvairių agentūrų sąskaitų tvirtinimą, bus apjungtas į vieną pranešimą, taip pat sutarėme, kad struktūrinio ir sanglaudos fondo klausimai 90.11 taip pat bus apjungti ir atitenka žaliesiems. Dabar gauti tokie dokumentai, tai yra komisijos komunikatas dėl bendros aviacijos erdvės plėtros su Azerbaidžiano Respublika. Jūs žinote, kad ir šiuo atveju pranešimas rengiamas rotacijos pagrindu, šiuo metu jį rengs žalieji. Dar vienas dokumentas tai yra komisijos rekomendacija dėl mokslinių tyrimų bendros programos susijęs su iniciatyva sveika ir, sveikas ir produktyvus jūrų ir vandenino aplinkos. Toliau, komitologija. Gavome žinialaiškius, taip pat svarstėme tarp parlamentinę veiklą komitetų, ką galima būtų kartu su kitais komitetais nuveiktais ir sritis, kuriuose reikia bendradarbiauti su kitomis parlamento struktūros. Taigi pirmiausia, tai yra geležinkelio dokumentų paketų peržiūra. Ir visas su oro uostais susijęs dokumentų paketas, kurį teikia ECR, toliau uh, tvarus bendro tai ten bendro finansavimo kriterijai, toliau tarp valstybinis transportas ir keleivių teisės bei sunkvežimių vairuotojų polisio laikas. Taigi e, šios klausimus reikės renkti glaučiai bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais. Tokia praktika jau egzistuoja. Ir pranešėjai turėtų atkreipti į tai dėmesį. Toliau. Prašymas surenkti trumpą klausimą dėl skaitmeninių tachografų. Koordinatoriai sutarė, kad yra ponios Tikau pranešimas ir tas <clears throat> trumpas klausimas galėtų būti surinktas gruodžio 20 arba 21 dienomis. Paprastai koordinatoriai tikrai pritarė klausimams, bet dėja dalyvavimas klausimuose dažnai neužtikrinamas, todėl prašyčiau kolegų dalyvauti. Taip pat koordinatoriai sutarė, kad reikia rimčiau dirbti per Europos mobilumo savaitę 2012 metais ir dabar jau galime kaupti idėjas. Taip pat bus neeilinis koordinatorių posėdis Strasbūrė 26 dieną dėl T ten pranešimo ir komisijos pasiūlymo. Tikimės, kad komisija patvirtins dokumentą 19 dieną. Be to reikalinga dar <clears throat> panalizuoti susitikimo su Georgu Ježembovskiu rezultatus dėl funkcinių oro erdvės blokų ir bendros Europos dangaus erdvės įgyvendinimo valstybėse narėse. Taip pat, taigi tokie būtų pagrindiniai dalykai, kuriuos svarstė koordinatoriai ponia Foster. Aš ne tik dėl to mydinko, ar būtų galima per balsavimą užtikrinti klausimą jūsų be ausinių, nes dauguma mes suprantame, kaip, ką jūs sakote, suprantame anglų kalbą, gal galėtumėt kalbėti tada ne į mikrofoną. Deja, negaliu mikrofono išjungti, sako pirmininkas. Manęs niekada anksčiau nekaltino, kad aš pernelyg tylus bet pabandysiu. Taigi, ar visi pritarėte dėl koordinatorių pranešimų ir jų rekomendacijų? Jeigu taip, ačiū visiems. Panas Kumusakos. Ačiū, pana pirmininkė. Suprantu, kad mūsų laukia ilga balsavimo procedūra, bet noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie mano pranešimo, ypač koordinatoriams, už tai, kad buvo labai gerai derinamas darbas ir galėjome parengti pranešimą dėl integruotos jūrų politikos. Dėkui visiems. Pirmininkas, ačiū Komutsakos, ačiū Jums už atliktą darbą. Taigi, jeigu dėl šių visų dalykų sutarėme, susiraskime reikiamus dokumentus. ir pereikime prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl integruotos jūrų. Ne, pirmininkas atsiprašo. Nagi, apsiraminkit, kolegos, prašo pirmininkas. Taigi, dėl peržiūrėto geležinkelio dokumentų paketo. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pono Sirkso pakeitimus dabar šis bus atsakingas ponas Dibeka 183. 290 ir 291, tai yra šie pakeitimai. Pirmiausia, prašau pasitikrinti, tam, kad žinotumėm, jog nebūtų per daug mūsų narių. Išbandome sistemą, balsuojame. Balsavimas baigtas. Vienu per daug, sako pirmininkas. EPP, jūsų pusė vienu per daug. Balsavimas baigtas. Kągi, 42. Galime pradėti. Antras straipsnis, pirmoji jo dalis. Noriu paprašyti visų apsišarbuoti kantrybę. Žinau, kad ši balsavimo procedūra dėl geležinkelių bus sudėtinga ir mes tikrai turime gerai suprasti, ką darome. Ir pradėsiu nuo pradžių, kad visi žinotumėte. Antros straipsnio pirma dalis. Pakeitimai 254 ponios Vilskas už. Prieš susilaikė atmesta. 255 pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta. 256 už. Prieš susilaikę atmesta. 257 už, prieš, susilaikę atmesta. 258 kas už, prieš, susilaikę atmesta. 259 už, prieš, susilaikę atmesta. 260 už, prieš, susilaikę atmesta. 261. Tai pakeitimas žodžių numeris 9 teikia ponas Marcinkievič ir Zasada, kai žodinius pakeitimus svarstome tai tik prieš, už, u, prieš, susilaikę, pasitikslinkime, nors man atrodo, kad pakeitimas atmestas. Taigi 261 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu balsuokim. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 20 už 23 prieš atmestą. Dabar 263 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. 263 pakeitimas, sako pirmininkas, balsuosime dalimis. Pirma dalis susijusi su tuo, su skirtingos vėžės plačių už, prieš, susilaikė atmesta. Antra dalis su vėžės pločio nuoroda, kas už, kas prieš, atmesta. Šešioliktas pakeitimas pranešėjo, vienas žodinis pakeitimas, nieks jam neprieštarauja, kas už, prieš, susilaikė Patvirtintas. 264. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 265. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 266 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 267 už. Prieš. Susilaikė pasitikslinkime. 267 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 268 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 269 pakeitimas, antras straipsnis, ketvirta dalis. Ir žodinis pakeitimas pono Baranesku, kas prieš. Ponas Eital Kadravai. Taip, aš manau, kad juo einama per toli, kadangi, tai yra, kadangi yra prieštarojama Žodinis pakeitimas atkrenta 269. Už, prieš, susilaikė atmesta. Du šimtai septyniasdešimt antras pakeitimas, žodinis trečias pakeitimas, kurį teikia pranešėjas, kas prieš žodinį pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta.

Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis susijusi su reguliavimo institucija, jos apibrieštimi ir antroji dalis taip pat dėl politikos formavimo departamento. Už pirmą dalį. Prieš susilaikę. Pasitikslinkime, man atrodo, atmesta, bet 274 pakeitimo pirma dalis, kas balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antra dalis. Vis dar turime balsuoti už, prieš, susilaikę atmestą. 18 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta 275 pono Marinesku. Kas už. Prieš susilaikė atmesta. 276. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 277. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 278 už prieš susilaikę atmestą. 279 pakeitimas, balsavimas dalimis. Pirma dalis regioninės paslaugos apibrištis, kurioje išbraukiama dalis sakinio, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antra dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. 280 už prieš susilaikė atmesta. 282 už prieš susilaikė atmesta. 284 balsavimas dalimis. Pirma dalis pareiškėjas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė atmesta. 283, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 281, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 285, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinime dėl 285 pakeitimo pradedame balsuoti. Balsavote visi? Baigiame 288 kas už prieš susilaikė atmesta. 289 kas už prieš susilaikė atmesta. 290 kas už prieš susilaikė. Dar sėki 290 kas už prieš susilaikė priimta. 292 kas už prieš susilaikė atmesta. 293 kas už prieš susilaikė atmesta. 294 už prieš susilaikė atmesta. 295 kas už prieš susilaikė atmesta. 296 kas už prieš susilaikė atmesta. 297 kas už prieš <clears throat> susilaikė atmesta. 298 kas už ir 299 kartu. Jie yra identiški kas už. Prieš susilaikė atmesta. Dabar 300 kas už. Prieš susilaikė atmesta. Kompromisinis pakeitimas A. Balsuojame dėl kompromisinio pakeitimo A išskyrus du gabaliukus dėl įplaukų ir ketvirtosios paskutinio sakinio dalies. Kas už, už pakeitimą A? Kas prieš? Susilaikė priimta. Dabar balsuosime dėl dviejų dalių. Pirmasis yra, ketv... pirmoji yra ketvirtoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dabar dėl dėl ketvirtosios dalies, kuri prasideda nuo this provision. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Dėl ketvirtosios dalies paskutinio sakinio pradedame balsuoti. Ir baigiame. Priimta. Toliau Devintas puslapis. Kompromisinis pakeitimas B. Kas už kompromisą B? Pa, pakelkite korteles. Prieš susilaikė priimta. Dabar balsuosime dėl atskirų dalių. Kuo per dalis, trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl Aldė pakeitimo. Pradedame balsuoti. Dėl Alde pakeitimo, kuriuo norima patvirtinti trečią A naują dalį. Įtraukiant žodžius and safeguards public service obligation. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Dabar yra atskiras balsavimas guoja prašymų dėl konstatuojamosios dalies. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 11 puslapis. Pakeitimas 291 pačiam, pačioje pabaigoje. Ponos Sterks pranešimas. 291 straipsnis, e, ketvirtasis straipsnis antroji B nauja dalis. Pranešiau, jūs e, nesutinkate? Galbūt e, pas jūs kitame puslapyje. Ketvirtas straipsnis Antroji B nauja dalis, 291 e, pakeitimas, kurį pateikė ponas Sterksas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Atrodo, kad bus patvirtintas, bet pradedame balsuoti 29, dėl 291 pakeitimo. Visi balsavo. Baigiame Priimta. Kompromisinis pakeitimas C. Šis pakeitimas yra paprastas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau einama prie pakeitimo 357, kuris yra 13 puslapyje. Devintasis straipsnis, antroji dalis, antrasis papunktis. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 358, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 360. Pirmininkas sako, patikrinsiu, bet sakau, kad buvo atmestas. Taigi Pakeitimas 358. Pradedame balsuoti. Visi balsavote? Baigiame. Priimta. Pagal rankas to nebuvo galima pasakyti. Jūs buvote teisus prašydamas patikrinti. 359 ir žodinis pakeitimas numeris 4. Balsuojame. Pone Količek, jūs prieštaraujate žodiniam pakeitimui? Ačiū. Todėl balsuosime tik dėl 359 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 361, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 362 atsimtas, 363, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 364 buvo atsimtas, 365, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 366, kas už, prieš susilaikė priimta. 3, 6, 7 ir 8 ir 9 yra e, identiški kas už. Prieš susilaikė atmesta. 31 pranešėjo pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimta. 370 kas už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 370 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 372 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 374 kas už prieš susilaikė atmesta. 373, kas už prieš susilaikė atmesta. 371, kas už prieš susilaikė atmesta. 375, kas už prieš susilaikė at, priimta. 377, kas už prieš susilaikė atmesta. 376 kas už prieš susilaikė atmesta. 378 kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 378 pakeitimo pradedame. Baigtas balsavimas. Atmesta. 379. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 385 ir 84 identiški pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pranešėjo pakeitimas 33. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 386. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 387 buvo atsimtas, 388 žodinis, penktasis žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja jam. Ne. Taigi balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar pereiname prie kompromiso D. Čia yra nemažai balsa, atskirų balsavimų, taip pat šeštasis žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Pone Količek, jūs prieštaraujate šeštajam pakeitimui, taigi balsuosime be žodinio pakeitimo. Kompromisas D be šeštojo žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Dėl, či, dėl kompromiso D. Dėl kompromiso D. Visi balsavote? Baigiame. Priimta. Dabar pereiname prie balsavimo dalimis. Dėl antrosios dalies ir ketvirtosios dalies antrojo sakinio guoja pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Trečioji balsavimo dalis žaliųjų pateikta dėl antros ketvirtos dalies, kas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtoji balsavimo dalis guoja pateiktas pakeitimas. Dėl antros ir ketvirtos dalies, kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedame. Balsu, balsuojame dėl ketvirtosios balsavimo dalies. Kas už... E, bals, visi balsavote, baigėme balsuoti. Priimta. Penktoji balsavimo dalis, guoja pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Šešt, Penktoji dalis. Guoja pateiktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Compromise E. Toliau kompromisas E. 22 puslapyje EPP sąraše turbūt didesnis šriftas naudotas, ten viskas yra vienu puslapiu vėliau. Right. Because we have agreed the same Kadangi susitarėme dėl tokios pačios formuluotės ankstesnėme kompromise, balsavimo dalimis nebereikės. Taigi balsuojame dėl viso kompromiso E, viso teksto. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Toliau 456 pakeitimas. Mano sąraše jis yra 25 sąraše. 456. Dėl 14 straipsnio pirmos dalies. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 457 kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 457 balsavimas pradedamas. Baigtas. Priimta. 458 kas už. Prieš. Vėl Pabandysime. Kas e, už? Kas prieš? Susilaikė? Pasitikrinti reikia. Pradedame balsuoti. Dėl 458 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 459. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 39 pranešėjo pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Kompromisas F. Penkioliktas straipsnis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 102 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ketvirtasis priedas čia. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 103 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 477. Kitas pakeitimas, mano sąraše jis yra 27 puslapyje. 17 straipsnio pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 476. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 478. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Pranešėjo pakeitimas 47, kas už, prieš, susilaikė, a, priimta. 479, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 48 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, sus, susilaikė, priimta. Tai reiškia, kad 480 atkrinta block, Dabar galime balsuoti blokų 49 iki 53. Ir tie, kurie balsuoja už, pakelkite rankas prieš, susilaikę, priimta. 482 už, prieš, e, atmesta, 54 už, prieš, susilaikę, priimta. 483 3, atsiprašau, 485 už prieš susilaikė atmesta. 55 pranešėjo pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 486 už prieš susilaikė priimta. Dėkoju. 487 už prieš susilaikę atmesta. 56 ir 488 identiški už prieš susilaikę. Gal galime patikrinti šituos du balsavimą pradedame. Ar visi balsavo, balsavimą baigiame. Atmesta. 57 už. Atsiprašau, praleidau 489 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 57 už. Prieš. Patikrinkime 57 balsavimą, pradedame. Visi balsavo, baigiame priimta. E, atkrenta 490, 491 už prieš susilaikę atmetame. 58, 105 iki 111 galime balsuoti kartu už prieš susilaikę priimta. 6, 9, 4 ir 5 atkrenta. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 4, 9, 5 už, prieš, susilaikė, atmesta. 4, 9, 6 už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 pranešėjo pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. G kompromisinis pakeitimas. Visi, kurie už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar kompromisas H Jis yra 31 puslapyje. Ir reikėtų balsuoti dalimis. Visų pirma, pats kompromisnis pakeitimas bendrai paėmus už prieš susilaikę priimta. Dabar balsavimas atskirai. Pirmas GUE už prieš, susilaikė, priimta. Žodinis pakeitimas 7, žaliųjų patiktas, ar kas nors prieštarauja, už, prieš, susilaikė. Gal galime patikrinti šitą žodinį pakeitimą? Visi balsavo. Man atrodo, kad priimta. Taip. 22 už priimta. Antras gue už prieš susilaikę. Gal galime patikrinti ir šį balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. Priimta 37 prieš 7. Trečias Atskiras balsavimas GUE už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar kompromisinis pakeitimas į 34 puslapyje. Visų pirma, kompromisas apskritai už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsavimas dalimis. Pirmasis žaliųjų pakeitimas dėl pirma už, prieš, susilaikę, priimta. Antras dėl penktosios pastraipos už, prieš, susilaikę, priimta. 5, 4, 7 yra kitas e, pakeitimas, dėl kurio balsuosime. 36 puslapyje jis yra. 35 straipsnis, pirmoji pastraipa. 5, 4, 7. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar kompromisnis pakeitimas J bendrai balsuosime kartu su 68 pakeitimu iki 125 už prieš susilaikę priimta. 5, 4, 9 ir 7, 16 už prieš susilaikę atmetame. 552 už, prieš, susilaikė, priimta. 553 atmetame, 554 už, prieš, susilaikė, atmet, e, priimame. 556 ir 557 yra identiški už, prieš, susilaikę. Galbūt galime patikrinti balsavimą dėl šių dviejų pakeitimų 556 ir 557. Balsavimą pradedame. Visi balsavo. Balsavimą baigiame. Priimta. 555, 558 atkrenta, taigi 559, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 561 už. Prieš susilaiko atmesta. 562 už. Prieš susilaiko atmesta. 563 ir 564 yra identiški. Už. Prieš susilaikė atmesta. 70 ir 565 identiški. Už. Prieš susilaiko priimta. 5, 6, 7 už, prieš, susilaiko atmesta. 5, 6, 8 už, prieš, susilaiko atmesta. 5, 6, 9 ir 5, 7, 0 yra identiški, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 5, 7, 1 už prieš susilaikę priimta. 572 už prieš susilaikę atmesta. 573 už prieš susilaiko atmesta. 574 už prieš susilaiko atmesta. 575 už prieš susilaiko priimta. 576 už prieš, susilaiko, priimta. 577 už, prieš, susilaiko, atmesta. 578 vandalin už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 pranešio pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 579 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 580 e, už, prieš, susilaiko, atmesta. 581 už, prieš, susilaikė, priimta. 582 už, prieš, susilaikė, priimta. 583 už, prieš, susilaikė, priimta. 584 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar kompromisinis pakeitimas, ką, už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar kompromisinis pakeitimas L. reikės balsuoti dalimis, bet dabar dėl kompromisinio pakeitimo apskritai už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsavimas atskirai. E, pirmasis punktas - GUE už, prieš, susilaikę. Šį reikėtų patikrinti balsavimas dėl pirmosios dalies. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. 39 už, 4 prieš. Antrasis punktas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis už, prieš, susilaikę, priimta. Ir ketvirtoji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar kompromisinis pakeitimas M. Ar visi radote? Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Dabar kompromisinis pakeitimas N. Už prieš, susilaiko, priimta. 89 pakeitimas, pranešėjo pakeitimas iki, iki 2, 5, iki 93. Atsiprašau, iki pranešėjo pakeitimo 14. Už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar 6, 4, 3 ir 2, 5, 2 atkrenta. Tai 69 dabar. Ir 71 kartu, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 5.50 ir 5.51 atkrenta. 566 už prieš susilaiko atmesta. 644 už, prieš, e, priimta. 94 iki 98 ir taip pat 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Atkrenta 645, tai 646 dabar už, prieš, susilaiko, Priimta. 647 už prieš susilaiko atmesta. Dabar O kompromisinis pakeitimas. Yra vienas balsavimas dalis dėl vieno punkto, bet kompromisas apskritai, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ir dabar dėl vienuoliktosios įtraukos, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar kompromisinis pakeitimas P. Septintojo priedo. Ar visi radote? Ir čia balsasime dalimis, bet dabar dėl kompromiso apskritai už, prieš, susilaiko atmesta priimta. Dabar dėl ALDE punkto, dėl devintojo punkto, kas už, kas prieš, susilaiko, gal šitą galėtume patikrinti. Dabar balsuome dėl ALDE punkto, septintojo priedo devintojo punkto. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. Priimta. 34 už 9 prieš. Dabar e, kompromisinis pakeitimas Q. Čia žaliųjų pasiūlymas. Balsavimą pradedame. Balsavimą pradedame. Aštuntojo priedo pirmas punktas. Žalieji paprašė balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimą baigėme. 28 prieš 11, atsiprašau, 28 už 11 prieš, priimta. R kompromisinis pakeitimas. Aštuntojo priedo penktasis punktas, kas už R kompromisinį pakeitimą prieš susilaiko priimta. Dabar 721 im, pono Imbraso pakeitimas už prieš susilaiko atmetama. 722 už prieš susilaiko atmetama. 723 už prieš susilaiko atmetami. 724 už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl konstatuojamųjų dalių. Pradėsime nuo A konstatuojamosios dalies. A ir mažoji A. 130 už, prieš, susilaiko, priimta. 131 už, prieš, susilaiko, atmesta. 132 už, prieš, susilaiko, atmesta. 133 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar pirmasis pakeitimas, pranešėjo pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 134 už prieš susilaiko atmesta. 136 už prieš susilaiko priimta. 139 už prieš susilaiko priimta. 140 už prieš susilaiko atmesta. 141. Patikrinkime 140. Balsavimą pradedame. Visi balsavo? Balsavimą baigiame. Atmesta. Taigi, 141 Marinesku už prieš susilaiko. Gal galėtume patikrinti, nes vis Mažiau rankų matau, žinau, kad pavargote. Balsavimą pradedame dėl 141 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. Antras pranešio pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 137 už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 138 už prieš susilaiko priimta. 142 už prieš susilaiko atmesta. 143 už prieš susilaiko priimta. 144 už, prieš, susilaiko, priimta. 145 už, prieš, susilaiko, priimta. 146 už, prieš, susilaiko, atmesta. 147 už, prieš, susilaiko, atmesta. 148 už prieš susilaiko priimta. 149 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 150 už prieš susilaiko. Patikrinkime šį. Balsavimą pradedame dėl 150. Balsavimą baigiame. Atmesta. Bals, e, lygiosios. 151. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, pranešėjo pakeitimas, už, prieš, susilaiko, atmesta patikrinkime balsavimą dėl ketvirtojo pranešėjo pakeitimo. Pradedame. Visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. 152 už prieš susilaiko atmesta. 153 už prieš susilaiko atmesta. 154 už prieš, susilaiko, priimta. 155 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime balsavimą dėl 155. Pradedame. Visi balsavote? Baigiame balsavimą. Atmesta. 157 Atsiprašau, tai buvo atmesta dviem balsais 23 ir 21. Taigi, 157, kas už, kas prieš, susilaiko. Patikrinkime balsavimą dėl 157. Visi balsavote, balsavimą baigiame priimta. 23.19. 161 atkrenta pakeitimas. Toliau 158 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 159 pakeitimas, balsuosime dalimis. Pirma dalis be žodžių The Existing National, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta tai antroji dalis atkrenta. Argi ne? Klausia pirmininkas. Ne, reikia balsuoti dėl antros dalies. Kągi, balsuokime dėl antros dalies už, prieš, susilaikę, atmesta. Na tikrai, reikia veikti nusekliai. 160 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, Ne, pirmininkas atsiprašo, žalieji atsisakė vardinio balsavimo. Taigi penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 156 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 162 pakeitimas, už, prieš, susilaikę, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 163, kas už, prieš, susilaikę, pasitikslinkime, man regis jis vis tik atmestas, balsuokime elektroniniu būdu. Ar jau visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 164. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 165. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Aš pasitikslinsiu. Tačiau trys ketvirtadaliai EPP narių iš vis nebalsavo. Jeigu jums nerūpi balsavimas, tai mes tada elektroniniu balsu tik, būdu tikrinsimės. 165 pakeitimas balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 327. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 166. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 167. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 168. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 170. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas, kiti du atkrenta ir pereikime prie 171 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 175. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 172 ir 173 yra tapatus ir žalieji pagėdauja vardinio balsavimo. Balsuokime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 176 už, prieš, susilaikė atmesta. 174 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 177 už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 178 už, prieš, susilaikę, patvirtintas, 179 už, prieš, susilaikę, atmestas, 180 už, prieš, susilaikę, atmestą, 181 už, prieš, prieš, susilaikę, pasitikslinkime dėl 181. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 182 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 183 pakeitimas. Šimt ketvirtas pakeitimas atsiimtas, šimtas šimtas trečias už, prieš, susilaikę, atmesta. 184 buvo atsimtas, 8 pranešėjo, kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta, 185 už, prieš, ne, jis atkrenta, atsiprašo pirmininkas, 186 už, prieš, susilaikė, atmesta, 187 už, prieš, susilaikė, patvirtintas, 189 kartu su žodiniu pakeitimu, kurį teikia reikiai, kas prieš žodinį pakeitimą, Taigi kartu balsuojame, kas už, prieš, patvirtintas. 189. Atsiprašau, 191. Atmestas. 192 už prieš už prieš susilaikę patvirtinta 193 už, prieš, susilaikė patvirtintas 9 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė at, patvirtinta 195 už, prieš, susilaikė pasitikslinsime, balsuojame dėl 195 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 194. Pono Tremosos. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikslinkim. 194. Man reagės patvirtintas, bet balsuokime elektroniniu būdu. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 196 už. Prieš. Susilaikę atmesta. 197. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 198. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Dešimtas. Pranešėjo pakeitimas. Kas už? Pirm, prieš. Susilaikę. Patvirtinta du kiti atkrenta, du šimtasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Pranešėjo 11 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikę patvirtinta. 11 pakeitimas, pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuojam. Visi balsavo, balsavimas baigtas. Na, Maikla, kaip matote, visi vos ne už. Taigi patvirtintas. 203 toliau. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 202 atkrenta, nes patvirtintas 11 pakeitimas. 204 toliau. 204. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 205, 6 ir 7 pakeitimai yra tapatus, kas už prieš susilaikę atmesta. Pranešėjo 12, kas už prieš susilaikę. Pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas. 208 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 209. Norit pasitikslinti? Prašom, balsuokim. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 209 pono Kramerio. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikslinkime dėl 209 pakeitimo. Balsavimą pradedame. Man atrodo, keturi balsų persvara yra. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 210 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 211 už prieš susilaikė atmesta. 212 pono Zylė už prieš susilaikė pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Visi balsavote, baigiam balsuoti, patvirtinta. 213. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Du šimtai penkioliktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Du šimtai šešioliktas atkrenta, 13 atkrenta, 214. Už, prieš susilaikę atmesta. 217 už prieš susilaikę patvirtinta. 218 už prieš susilaikę patvirtinta. 219 už prieš susilaikę atmesta. 220 už prieš susilaikė atmesta 221 už prieš susilaikę. Pasitikslinkime dėl 221. Ar visi balsavote jau? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 222. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 223 už. Prieš susilaikė, atmesta. 224 už, prieš, susilaikė, atmesta. 225 už, prieš, susilaikė, atmesta. 226 už, prieš, susilaikė, atmesta. 227 už, prieš, susilaikė, atmesta. 228 už, prieš, susilaikė, atmesta patvirtinta, atsiprašau, 229 už, prieš, susilaikė, atmesta. 230 už, prieš, susilaikė, atmesta. 231 už, prieš, susilaikė, atmesta. 232 už, prieš, susilaikė, atmesta. 233 už, prieš, susilaikė, atmesta. 234 už, prieš, susilaikę, patvirtintas. 235 už, prieš, susilaikę, atmesta. 236 už, prieš, susilaikę, atmesta. 237 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 238 už, prieš, susilaikę, atmesta. 239 už, prieš, susilaikė atmesta. 240 už prieš susilaikė. Pasitikslinkime elektroniniu būdu, balsuokime. APP e balsavo, frakcijoje balsavo vienu per daug. Ar viskas aišku, jau balsavimas baigtas? 202 už, 21 prieš patvirtintas pakeitimas. 241 už, prieš, susilaikę, atmesta. 242 už, prieš, susilaikę, atmesta. 243 už, prieš, susilaikę, atmesta. 244 už, prieš, susilaikę, Patvirtinta. 245 už, prieš, susi... Patvirtinta. 246 atkrenta, 247 už, prieš, susilaikę. Pasitikslinkime. 247 pakeitimas, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 249 už prieš pasitikslinkime dėl 249 pakeitimo. Ponas Trimoza balsavo, balsavimas baigtas, balsavimas prendamas dėl 249. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taip, ponas Tremosa, jūs esate teisi, bet reikia vis tiek būti tikriems. 250. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 251. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 253. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 128. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 129, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Galutinis balsavimas dėl viso pasiūlymo balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 36 už, 6 prieš, 1 susilaikė, pranešimas tvirtinamas, tvirtinama rezoliucija dabar, prašome dėl jos balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 36 už 5 prieš, 1 susilaikė. Patvirtinta. Sveikinu pranešėją ponas Sirgelį. Prašom neišeiti, dar balsavimai nesibaigė. voting list. We'll then move on to the next. Okay. Okay, ladies and gentlemen, before I... Ponios ir ponai, prieš perinant prie balsavimo, kilo šiokia tokia sumaištis dėl žaliųjų žodinių pakeitimo, dėl žodžių rescue įterpimo. Tai turėtų būti pirmojo, priedas prie pirmojo kompromiso o ne prie antrojo kompromiso, kaip buvo nurodyta balsavimo sąraše išdalintame vakar vakare. Taigi žaliųjų žodinis pakeitimas įterpintis žodžius rescue and turėtų būti priedas prie pirmojo kompromiso. Pradėsime balsuoti. 72 pakeitimas buvo atsimtas. Einame prie pirmojo kompromiso iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Žodinis pakeitimas, kurį ką tik minėjau iš pono Tayloro, įterpiantis rescue and prieš žodį assistance. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinsime. Žodinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. NV8. Aštuntasis NV pakeitimas atkrinta, 74 pakeitimas atkrinta, 11 pakeitimas atkrinta. 76 dėl pirmojo straipsnio. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 77 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. NV 9 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 78 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 81 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. N20 pakeitimas atkrinta, 79 pakeitimas atkrinta, 13 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 82. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 83. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 84 kas už prieš susilaikė atmesta. 85 kas už prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. Kitas pakeitimas yra 90-asis su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė MPP e frakcija. Kas už prieš susilaikė priimta. 91-asis. Kas už prieš susilaikė atmesta. Žodinis pakeitimas A. Niekas neprieštarauja, taigi kas už prieš susilaikė priimta. 92 pakeitimas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 92 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigti, balsu, balsuoti baigiame priimta. Devinsdešimt trečiasis atkrinta. Taigi NV11 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimta. 96 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė Alde frakcija kuriuo norima perkelti į, į straipsnį numeris 2, ketvirtas da, B dalį. Jeigu pritarėte žodiniam pakeitimui, tuomet balsuojate, kad jis būtų perkeltas į kitą vietą tekste. 97 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 98 atkrinta, 99 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Šimtas trečiasis dviejos dvi, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl ketvirtojo kompromiso. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Atkrinta. Pereiname prie 102 pakeitimų. Kurisgi kitas pakeitimas, klausė pirmininkas. 104. Pono Tayloro pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė atmesta. NV12, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 105 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Čia reikėjo apsispręsti dėl žodžių ar naudoti safety ar security. Balsuojame dėl viso pakeitimo, kadangi buvo atmestas ketvirtas kompromisas. Taigi kas už? Prieš susilaikę priimta. Pasitikrinkime dėl 106 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? šitas balsavimo sąrašas kažkoksai keistas. Baigiame balsuoti. Atmesta. EPP ir kitoms frakcijoms e, leidus noriu pasakyti, kad socialistų balsavimo sąraše ne viskas teisingai sužymėta. Tai kurgi dabar tęsti? 107 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 108. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 109. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 110. Kas už? prieš susilaikė atmesta. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau balsuojame dėl 112 pakeitimo dviejų dalių. Pirmoji dalis pateikė socialistų frakcija, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Dėl kitos teksto dalies, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 115 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dabar pereiname prie 114 pakeitimo. Kas už? Prieš pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Aštuonioliktas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Žodinis pakeitimas B. Čia yra dvi dalis. Pirmoji dalis iš kurios buvo išbraukta viena dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už prieš susilaikė priimta. Žodinis pakeitimas C. Kas už prieš susilaikė priimta. 117 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. NV13 pakeitimas čia yra dvi dalis. Pirmoji dalis. Atkrinta, sako pirmininkas. Balsuojame dėl 119 pakeitimo, čia yra dvi dalis tekstas pirmoji dalis be žodžio national, o kita su. Taigi, kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikę priimta. Antroji dalis. Kas už prieš susilaikę atmesta. 120 pakeitimas. Kas už prieš susilaikę atmesta. 122 pakeitimas e, dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas dvidešimt trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau pakeitimas 125. Pirmoji dalis, kur išbraukiama žodis saulį, kas už prieš susilaikė priimta antroji dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. NV14 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 15, NV15, kas už prieš susilaikė, atmesta. 19. Kas už, prieš, susilaikė, prim. 1, 2, 6. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 pakeitimas, NV. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 197 ir 8 atkrinta, taigi pereiname prie 130. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 131. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 129 Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. NB17 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 132 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime dėl 132. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau biudžeto komiteto pakeitimas penktas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Kas už dėl biudžeto penkto pakeitimo prieš? Priimta. Dvidešimtasis. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime 20 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 134. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Šeštasis biudžeto komiteto pakeitimas, antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 136 kas už? Prieš susilaikė atmesta. 21 kas už? prieš susilaikė priimta. 135 kas už, prieš susilaikė atmesta. 137 kas už, prieš Pasitikrinkime 137. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 22. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Biudžeto komiteto 7 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Pranešėjo 23 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 24. Kas už prieš susilaikė priimta. Biudžeto 8 pakeitimas antroji dalis. Kas už prieš susilaikė priimta. 25. Kas už prieš susilaikė priimta. 26. Kas už prieš susilaikė priimta. Biudžeto devintasis pakeitimas, kas už prieš septin, susilaikė priimta. 138, kas už prieš susilaikė atmesta. Biudžeto aštuntas pakeitimas, trečioji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Dabar žodinis pakeitimas D už, prieš, susilaikę, gal galime patikrinti, pasitikslinti, balsavimą pradedame. Visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. Vienas, trys, devini už, prieš, susilaiko, gal galime patikrinti 139-ąjį, e, balsavimą pradedame, visi balsavote, balsavimą baigiame, atmesta, 27-as už, prieš, patikrinkime 27-ą, pradedame elektroninį balsavimą, visi balsavote, balsavimą baigiame, Atmesta. 18. Už, prieš, susilaiko. Patiks, patikrinkime ir šitą. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. 140. Už, prieš, susilaiko, priimta. Biudžeto 10 už prieš susilaikę priimta. Biudžeto 11 už prieš susilaikę priimta. 141 pakeitimas už. Jis buvo jau priimtas? Ne. 141 už prieš atmesta. 28 pakeitimas už prieš, susilaikę. Pasitikslinkime dėl 28 pakeitimo, balsavimą pradedame. Visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. Devynioliktas envi, envi pakeitimas už prieš susilaikę Pasitikslinkime dėl NV19 pakeitimo. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 142 už, prieš, susilaikę, priimta. Biudžeto 13. Už, prieš, susilaikę, priimta. 14 už prieš priimta. Atsiprašau, dabar 14 už prieš susilaikę priimta. 1, 4, 3 už prieš susilaikę priimta. Penkioliktas, pirmas sakinys atkrenta dėl 143 už prieš susilaikę priimta. pasako, kiek puslapių daug dar likę. 29 pakeitimas, kas už. Dar pirmą straipsnį tebe, dėl pirmo straipsnio tebe balsuojame. Kas už, kas prieš, susilaikė 20, tikriname 29. Visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. 144. Už, prieš, susilaikė, priimta. 30. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime. Pradedame balsavimą dėl 30 pakeitimo. Visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. 145 už prieš susilaikė priimta. 146 e, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis atkrenta, 31 už, prieš susilaikė priimti. 32 už, prieš susilaikė priimti. 33 už, prieš susilaikė priimti. 34 už, prieš susilaikė priimti. 35 už, prieš susilaikė priimti. 36 už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 40 už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, priimta. 42 už, prieš, susilaikė, priimta. 41 už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžeto komiteto antras uh, už, prieš, susilaikė, priimta. 43 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis už, prieš, susilaikė, priimta. 44 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Priimta. 45. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 46. Už, prieš prieš, susilaikė priimta. 47 už, prieš, susilaikė priimta. Keturiasdešimt aštuntas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Keturiasdešimt devintas už, prieš prieš, susilaikė, priimta. 50, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Envy. Vienas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 51. Už, prieš, susilaikė, priimta. 52. Už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 55 už prieš susilaikė atmesta. Envi antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 54 pakeitimas už prieš, susilaikė, atmesta. 53 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime dėl 53 pakeitimo. Balsavimą pradedame. Visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. Trečiasis pranešėjo pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 56 už prieš susilaikę. Pasitikslinkime dėl 56. Balsavimą pradedame. Visi balsavote, balsavimą baigiame. Priimta. Ketvirtas atkrenta. 57 už prieš susilaikę priimta. Envy komiteto trečiasis pakeitimas atkrenta. Penktasis atkrenta. Ir Envy ketvirtas taip pat atkrenta. Tai balsuojame dėl 58 už prieš susilaikę atmestą. Šeštasis pranešėjo pakeitimas už. Prieš susilaikę priimta. Septintasis pranešėjo už. Prieš susilaikę pasitikslinkime. Balsavimą pradedame. Visi balsavote? Balsavimą baigiame. atmesta, balsuota lygiosiamis. Dabar balsuosime dalimis dėl aštuntojo pakeitimo. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Man atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime, balsuoti pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta 21, 21. Taigi antroji dalis atkrenta. 59. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 61. Balsavimas dalimis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis Kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikslinkime dėl 61 antrosios dalies. Pradedame. Visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 62 atkrenta. Tai balsuojame dėl 62 su žodiniu, pakeit, su, 60 mm, su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 63 už, prieš susilaiko priimta. 66 už atkrenta iš tikrųjų. NV5. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 64. Už, prieš, susilaiko, priimta. 65. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 67. Už, prieš, susilaikę, priimta. 68 už, prieš, susilaikę, atmesta. Devintasis pakeitimas. Pasitikslinkime dėl 68-ojo. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Devintasis pakeitimas, pranešėjo pakeitimas už prieš, susilaikė, priimta. NV6 už, prieš, susilaikė, priimta. NV7 už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 už prieš susilaikė priimta. Dešimtasis už prieš susilaikė priimta. 71 už prieš susilaikė priimta. Biudžeto trečiasis už prieš susilaikė priimta. Teisėkros rezoliucija pirmoji pasraipos A dalis priimta. Taigi e, pasiūlymas e, su pakeitimais balsuojame. Visi balsavo, balsavimą baigiame. 35 už, 5 prieš, 2 susilaikę priimta. Teisėkuros rezoliucija dabar. Balsavimą pradedame. Visi balsavote. Balsavimą baigiame. 35 už 5 prieš 2 susilaikę. Teisėkuros rezoliucija priimta. Sveikiname pranešėją. Okay. So we've still got some more votes to do, unfortunately. Vis dėlto dar reikia balsuoti dėl kelių dalykų. Deja, gerbiami kolegos. Aš savo sąraše matau visų pirma Gruziją. Tai bus tiesiog galutinis balsavimas. Balsavimą galime pradėti dėl e, to susitarimo su Gruzija. Balsavimą pradedame. Visi balsavote? Visi balsavote? Balsavimą baigiame. Gruzijai bus malonu išgirsti, kad mes priėmėme 38 balsai prieš, 2 38 už, 2 prieš. Dabar dėl ES ir Jordanijos susitarimo balsavimą pradedame. Visi balsavote? Balsavimą baigiame. Irgi priimta 37 už, vienas prieš, vienas susilaikęs. Dabar mano paties pranešimas dėl Atenų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 39 už, vienas susilaikęs. Aš sužinosiu, kas susilaikė. Priimta. Toliau Marinesku nuomonė dėl ES konkurencijos politikos metinės ataskaitos. Pirmasis pakeitimas. Už prieš. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antras pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas kas už prieš susilaikė patvirtinta patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau. Norint, kad pasitikslinčiau, klausė pirmininkas. Gerai, pasitikslinsime. Ketvirtas pakeitimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi, kompromisiniai pakeitimai dėl 5, 6, 7, 8, 9 pakeitimų, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtas pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Dvyliktas pakeitimas atkrenta. 13. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 14. Pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 15. Pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Dėl frazės išbraukimo o antra dalis kaip tik pažymė išskiria rinką. Taigi, kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikę atmestą. Antroji dalis už prieš susilaikę. Pasitikslinkime, balsuokime elektroniniu būdu, balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Noriu patikslinti balsavimo sąraše sakoma, kad tai patenka į kompromisą, o kompromisui pritarta. Na, iš tiesų mes labai nuosekliai šiuo atveju viską padarėme bet e, noriu paklausti, ar tai yra tiesiog papildantis pakeitimas ar kaip? Kai mane informuoja, kad yra pritarta teksto išbraukimui, dalies teksto išbraukimui, bet bet kuriuo atveju mes um, nuosekliai veikia ponas Marinesku. Bet antrosios dalies frazė yra ta pati kompromisui. Pirmininkas. Na, iš tiesų taip, mums nereikėjo balsuoti faktiškai, nes mes jau balsavome dėl kompromisinio pakeitimo, bet vis tiek veikėme nuosekliai. Toliau. Ar reikia balsuoti dėl 16 klausė pirmininkas? Okay, we'll vote on 16. Gerai, balsuokime dėl 16. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 17. Pono Bako. Kas už? Prieš susilaikę, patvirtinta 18 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta 19. Kas už, prieš, susilaikę, pasitikslinkime, balsuokime dėl 19 pakeitimo kortelėmis. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 20. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 21. Dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Antra dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 24 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 25 už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 27 už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 28 kartu su žodiniu pranešėjo pakeitimu, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, prieš, susilaikę, patvirtinta. 29 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 30 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 31 pakeitimas, balsuosime dalimis už pirmąją dalį. Kas už? Prieš, susilaikę, patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. 32. Kas už? Prieš? Susilaikę. Patvirtinta 303. Už? Prieš? Susilaikę. Patvirtinta 304. Kas už? Prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 305. Už? Prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 306. Už? Prieš? susilaikę, atmesta. 37 už, prieš, susilaikę, atmesta. 38 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl visos nuomonės. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Nuomonė patvirtinama 305 balsų dauguma. 3 prieš sveikiname poną Marinesku. Toliau. Nuomonės projektas dėl piliečiams naudingos ES kosmoso strategijos rengimo. Um, pradėsime nuo pirmo pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikę atmestą. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikę patvirtintą. Trečias už prieš susilaikę patvirtinta. Penktas pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Šeštas pakeitimas balsavimas dalimis. Pirma dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Antra dalis už prieš prieš susilaikę atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikę atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikę patvirtinta. Devintas kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikę patvirtinta. Dešimtas už, prieš, susilaikę patvirtinta. Penkioliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pirmas pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 18 pakeitimas, pono Verkė, taip pat žodiniai pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 pakeitimas atkrenta, nes pritarėme 18 pakeitimui. Dabar dėl viso dokumento balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta 307 balsais, prieš 2 nėra susilaikiusių, sveikiname poną Zasadą. Taigi, Gerbėmiai kolegos, noriu tik priminti, kad šiandien po pietų atvyks FAB koordinatorius ponas Jeržimbovskis 15 valandą. Taip pat noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą šiandien ryte, už tą darbą, kuris vyko labai ilgai, šiandieną ilgai balsavome. Taip pat noriu padėkoti ir sekretoriatui, nes tikrai nebuvo lengva visą informaciją sutvarkyti, bet mums pavyko viskas gerai. Ačiū visiems ir skanių pietų.